We'll just hold it present for a moment. Yeah. Připomínka k jednání, prosím. Prašau, pastaba dėl procedūros. Micro, micro. So we have already discussed. Taigi mes jau aptarėme daugumoje plenarinių sesijų šį klausimą, tai kamgi dar kartą jį aptarti. Ještě jednou se k tomu vracím. My jsme tuto žádost. Dar kartą grįžtu prie to paties. Kaip jūs žinote, Ponas Salafranka iškėlė šį klausimą plenarinio posėdžio metu. Mes konsultavomės su teismo tarnyba ir remdamiesi darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnio antra dalimi teikiame balsuoti dėl sprendimo ar diskutuoti dėl šios rezoliucijos ar ne. Ir turėtų vykti vardinis balsavimas, įvykus vardiniam balsavimui bus priimtas sprendimas, ar mes debatuosime ar ne. Taigi, dar kartą balsuojame dėl to, ar jūs pageidaujate diskusijų dėl šios rezoliucijos projekto. Pone pirmininkė, jums leidus, aišku, kiek keista, kad mes tikėjomės, jog ši diskusija vyks, o dabar ji galbūt bus panaikinama. Antra, mes neturėjome galimybės korektiškai balsuoti, nes aš nežinau, ar visi kolegos ir visos kolegijas turi balsavimo kortelę. Jei mes norime užtikrinti sažiningą procesą, tai reikia pamin... iš anksto pranešti, kad debatų metu reikės balsavimo kortelės. Aš manau, kad jei kas nors neturi kortelių, tai būtų sažininga, jei dabar paskelbtumėte balsavimą pakeliant rankas. Oznámení bylo před... Dar kartą noriu Jums pranešti, kad šis skelbimas frakcijoms buvo perduotas jau vakar vakare. Taigi Jūs galėjote pasiruošti šiai procedūrai. Ar dar kas nors nori pasisakyti dėl balsavimo? Tikrai nenoriu, kad susidarytų toks įspūdis, kad aš noriu kaip nors paveikti šiuos debatus. Viskas vyksta e, atsižvelgiant į teisės tarnybos pastabas. Just, Na, aš e, neprieštarauju tam, kad būtų dabar balsuojama, tik tai norėčiau išsiaiškinti, dėl ko konkrečiai balsuojame. Ar mes balsuojame dėl to, ar turėtų vykti diskusijos, ar balsuojama dėl pasiūlymo, kad diskusijos nevyktų. Prašau, paaiškinkite. Otpasky byly zodpovězeny, prosím, ještě jednou. Į klausimus buvo atsakyta. Dar kartą pradedame balsavimą. Thank you explain how to vote. The, the proposal, okay. proposal is not to have... No, ještě jednou vysvětlím tedy hlasování. Omlouvám. Dar kartą noriu paaiškinti, dėl ko mes balsuojame. Kas balsuos už? Taigi šis klausimas yra labai svarbus ir reikėtų tikrai pamiršti savo emocijas. Dar kartą noriu perskaityti teisės tarnybos išvadą. Remiantis e, darbo tvarkos taisyklių 140 to straipsnio antra dalimi yra rekomenduojama, kad pirmasis diskusijų klausimas diskusijose dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo, kurio tema Gvantanamos kalinių bato streikas. Taigi ši pirmoji diskusija būtų um, ne, pašalinama ir balsuojama. Turime balsuoti dabar dėl to, ar jūs sutinkate su tokia rekomendacija. Hlasovali ste všichni? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas.